Dámy a pánové, díky tomuto hlasování. Ponios ir ponai, dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra Indija, mirties bausmės įvykdymas Mohamedui Afzalui Guru ir jo poveikis. Pirmiausia, ponas Černecki pusantros minutės. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani... Labai ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Europos parlamente būtent šioje sąrangoje prieš penkerius mėnesius, vasario mėnesį, vyko debatai, kuriuose buvo kaltinamas, Indija kaltinama žmogaus teisų pažeidimėjimu. E, panašu, kad mes taikome dvigubus standartus. Dažnai nekaltinamos tos valstybės, kurios sistemiškai pažeidžia žmogaus teisės, kurios brutaliai naudojasi valstybės e, jėga ir kai kurios valstybės sugeba kritikuoti, pačios nebūdamos demokratiškos, kritikuoti kitas valstybės. Taigi šiuo atveju mes irgi susidurėme su panašia situacija, kai yra kaltinama valstybė, kuri iš esmės yra daug demokratiškesnė už visas kitas valstybės, apie kurias net nekalbame arba visai nekalbame. Mes kalbame apie teroristinį išpolį. Ir čia verta prisiminti, kodėl tas išpolis, išpolis buvo surinktas. Šis klausimas labai svarbus, atsižvelgiant į tai, apie ką kalbame rengdami šią rezoliuciją. Kartais labai sunku prognozuoti kai kurias e, pasiekmes, tačiau šios rezoliucijos pasiekmes galime prognozuoti labai lengvai, nes Indija yra ES strateginė partnerė ir ši strateginė partnerė vėlgi tampa mūsų atakos, mūsų išpolio dalimi. Mūsų demokratinis parlamentas, kuris iš esmės yra demokratijos gynėjas ir pavyzdys daugeliu kitų šalių, eilinį kartą puola vieną didžiausių demokratinių pasaulio šalių, nes Indija pasižymi daugia tautę visuomenę, kuri nėra diskriminuojama, kurioje klesti demokratija. Taigi mes ignoruojame šią situaciją. Ir praėjusį savaitgalį Pakistane buvo nušauti kai kurie opozicijos nariai. Ten nuolat e, vykdomas smurtas. Ir mes tiesiog tylime ir nieko ne, nesakome apie tai. Ačiū, ponė Daly. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, pono Muhamado Afzalo gūrų nužudimas, mirties musmės įvykdymas 2013 m. vasario 9 dieną demonstruoja uh, nerimą keliančią tendenciją Indijoje. Mirties bausmė jam buvo įvykdyta praėjus trims mėnesiams. Ir Indija e, dėl to demonstruoja tokias e, nerimą keliančias tendencijas. Du trečdaliai pasaulio valstybių e, šiuo metu jau panaikino mirties bausmę įstatymiškai. Ar tiesiog tai taikydami. 90 procentų valstybių pasaulyje nevykdo mirties bausmių. Mohamedas Afzalas Guru buvo nuteistas 2002 e, metais, buvo įsteigtas specialusis e, tribunolas, siekiant užkirsti kelią terorizmui. Jam nebuvo suteikta teisinė pagalba, jis negavo advokato. prieš įvykdant mirties bausmę. Paprastai atsakingos institucijos paskelbia sprendimą nesuteikti malonės, tačiau nesant e, tokiai informacijai šiuo atveju e, tai tikrai sukelia susirūpinimą keliantį precedentą. Visiškai neaišku, dėl ko kokiais pagrindais buvo įvykdyta mirties bausmė Mohamedui Gūro. Taigi siekiame, kad būtų paskatas moratoriumas tam, kad būtų panaikinta mirties bausmė. Ačiū toliau, ponia Korvola, pusantros minutės. Aš džiaugiuosi dėl to, jog kolega įtraukė į parlamento darbo atvarkę šį klausimą dėl mirties busmės įvykdymo Indijoje. Tikiuosi, kad šią rezoliuciją parlamentas ir toliau rems mirties bausmių panaikinimą. Mohamedas Afzalas Guru buvo nužudytas dėl to, kad teikė pagalbą išpoliams prieš parlamentą 2002 metais Indijoje. Tačiau teismo procesas ir mirties bausmės įvykdymas nevyko pagal tarptautinius standartus ir galima numanyti, kad Mohamedas Aksalas Guru buvo nekaltas. Tai yra tik vienas atvejis. Indija nusprendė nutraukti savo moratoriumą, kuris tęsiasi aštuonerius metus. Ponas Guru, jam mirties bausmė buvo įvykdyta slaptai, jo šeima nebuvo apie tai informuota. Džiaugiuosi tuo, jog tai buvo tikriausiai pirmas kartas po ilgo laiko, kuomet rezoliucijos tekste buvo paminėtas Kašmyro procesas. Ačiū. 2013 metais e, vasario mėnesį buvo atlikta mirties bausmė Avzalui Guru. 2001 metais e, buvo padarytas išpolis, kurio metu žuvo daug žmonių, tyrimai e, buvo labai slapti ir Amnesty International nu, nustatė, kad Indijoje ir Azijoje ramio vandenino regione nuolat atliekamos mirties bausmės 696. Daugelie valstybių narių, atsiprašau, paprastų valstybių tiesiog įvykdomos mirties bausmės. Šios valstybės nesilaiko Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucijų. Mes turime pasmerkti tas valstybės, kurios nuolat vykdo vykdo mirties bausmę. Turime reikalauti, kad jos panaikintų mirties bausmę. Jo labiau, kad mirties bausmė ne, neturėtų būti taikoma 21 amžiuje, todėl kad tai pažeidžiamas žmogaus orumas ir yra nehumane, nehumaniška. Panas Benin, dvi minutės. Uh, Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau išreikšti savo užuojautą Muhammad Afsal Guru šeimai. Tai yra visiškai nepriimtina, kad jo šeimos nariai nebuvo informuoti apie mirties bausmę. Mirties bausmė buvo įvykdyta ir jo kūnas liko kalėjime ir nebuvo gražintas šeimos nariams. Alde visuomet prieštarauja mirties bausmės vykdymui, kad ir kurioje šalyje, kokiamis aplinkybėmis ji būtų įvykdyta ir ES taip pat laikosi tokios pačios pozicijos. Deja, Pernelyg daug šalių, ypač pietričių Azijos regione, nėra įvedusios mirties bausmės moratoriumo arba vis dvėjoja priimant sprendimą dėl šio klausimo. Ir Indijoje mes matome, kad tai yra antras atvejs, tačiau Pakistane taip pat moratoriumas praėjusiais metais buvo pažeistas. Indija yra didžiausia demokratija pasaulyje, kaip buvo pasakyta, ir ji turėtų būti lyderė o ne ta šalis, kuri atsilieka, kalbant apie mirties bausmę. Taip pat svarbu e, pas, pastebėti tai, kad bet kokie veiksmai nepakenktų padėčiai Kašmyre. Kaip matome, šis mirties e, nuosprendis e, sukėlė tam tikrų pasiekmių Kašmyre. Aš nerimauju dėl to, kad tai nesukurtų precedento ir tai gali pasikartoti artėjant kitiems rinkimams Indijoje. Ir yra tokia nuomonė, kad žmonės, kurie laukia mirties bausmės įvykdymo, jų nusikaltimai yra siejami su politiniais dalykais. Taigi aš raginu ponę Ashton, vyriausioje įgaliotinę, panaudoti stiprią diplomatinę kalbą ir nusiųsti žinutę šiai šaliai, kad mes griežtai ir rimtai prieštaravome mirties bausmės vykdymui. Dėkoju dabar ponė Beržyje pusantros minutės. Merci, monsieur le président. En 2011, en pre... Ačiū, ponė pirmininkė, 2011 metais Indija siekia tapti žmogaus teisų tarybos nare. Deja, Ji balsavo prieš jungtinių tautų rezoliuciją dėl mirties bausmės moratorimo. 300, 3500 asmenų yra mirtininkų sąraše Indijoje ir jie laukia bausmės vykdymo daugiau nei 10 metų. 130 maždaug žmonių yra nuteisiami ir jiems yra skiriama mirties bausmė Indijoje. Taigi mirties bausmės nuosprendis yra pateikiamas vis dažniau ir jis yra skiriamas ne tik už pačius rimčiausius nusikaltimus. Galime pateikti Muhammado Abzalo gurų pavyzdį. Jam nebuvo suteikta galimybė pasinaudoti teisingu nesališku teismu. Jo šeimos nariai net negavo informacijos apie tai, kad jam bus įvykdyta mirties bausmė. Taip pat jiems po mirties bausmės įvykdymo nebuvo sugražintas gūrų kūnas. Kai dėl Kašmyro e, kilę protestai buvo užgniaušti, panaudojant jėgą. Indija yra didžiausia demokratija pasaulyje, tačiau negali būti taikoma jokių išimčių, kalbant apie mirties bausmę. Tai yra barbaškas nuosprendis mūsų amžiuje. Dėkuoju, ponas Posalt, vieną minutę. Herr Posalt. Herr, Herr Prezident. Pone pirmininkė, Indija šiuo atveju mus neramina. Pirmiausiai todėl, kad mes atmetame iš esmės mirties bausmę, net e, bendraudami su tokiais partneriais kaip JAF ir Indija. Antra, taip įvykdyti verties bausmę e, reiškia paminti demokratijos principus ir laikytis e, diktatūrų sąrangos. Ir trečias dalykas yra pats svarbiausias. Mes kreipiamės į Pakistaną ieškodami um, susitarimo. Reikėtų išspręsti Kašmyro klausimą. Šios šalis yra brandolinės šalis ir turime siekti, kad nebūtų keliamos naujos grėsmės Europos Sąjungai. Mes turime daug intensyviau ieškoti sprendimo Kašmyro klausimu ir įnešti savo indėlį ieškant taiko šiame sudėtingame regione. Pone Senišin, vieną minutę. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Apzal Guru buvo apkaltintas, kad jis 2001 metais vasario mėnesį dalyvavo teroristinėme išpolyje prieš parlamentą. 2002 metais, tai yra praėjus trims mėnesiams po išpolio, jam buvo paskirta mirties bausmė. Jis prašė malonės, tačiau 2009 metais jo prašymas tiesiog dingo. O apie egzekuciją šeima sužinojo po kelių dien, dienų. 1455 e, kaliniai Indijoje vis dar laukia mirties bausmės. Tuo tarpu Europos Sąjungos vienas svarbiausių, vienas svarbiausių akcentų turėtų būti mirties bausmės panaikinimas bet kokiose darybose su kitomis šalimis. Mes e, prašome, kad būtų laikomasi e, demokratijos principų ir gerbimo žmogaus teisės, e, garantuojant teisingus ir sažiningus teismo procesus ir panaikinant mirties bausmę. Ačiū pirmininkė. Mūsų ryšiai, bėgant metams, suintensyvėjo su Indija. Indija tampa svarbia pasaulinė partnerė Ir šiame procese turime pripažinti, kad žmogaus teisų padėtis Indijoje labai pagerėjo, tačiau vis tiek išlieka neišspręstų labai rimtų klausimų. Demokratiniai principai įsigalioja visuomenėje, tačiau Indijai būtina sunkiai dirbti tam, kad ji mm, pateiktų teigiamą pavyzdį nestabilioje aplinkoje. Todėl yra Lieka tik tai labai smarkiai apgailę stauti, kad Indija užbaigė savo neoficialų mirties bausmės e, vykdymų moratoriumą, kuris tęsiasi aštuonerius metus. Mes manome, kad žmogaus teisės, vertybės neturi ribų demokratiškame pasaulyje ir Europos Sąjungoje. Todėl aš norėčiau išreikšti savo rimtą susirūpinimą dėl teisinės sistemos Indijoje nešališkumo. Tikiuosi, kad Indijos vyriausybė padarys viską, ką gali, kad pademonstruotų, e, jog dėl to nekyla joks susirūpinimas. Todėl norėčiau rekomenduoti, nedelsiant, nepritarti jokiems mirties bausmės vykdymų sprendimams ateityje. Ačiū. Toliau kitas kalbėtojas ponas Lochbiller. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šioje rezoliucijoje mes reikalaujame, kad mirties bausmė būtų pakeista į kalėjimo kalinimą. Profesorius Singas, politinis desidentas, vyko į Vokietiją prašyti politinio prieglopščio po to, kai jo tėvas ir jo šeima buvo kankinami. Deja, jo prieglopščio prašymas Vokietijoje buvo atmestas ir jis buvo gražintas į Indiją. Grįžęs į Indiją buvo suimtas ir jau dešimt metų jis sėdi vienutėje, e, kartais e, e, yra kankinamas ir pastaruoju metu jo psichinė būsena paprastėjo. Vėliau Vokietijos teismai prieėmė sprendimą, kad šio profesoriaus nebuvo galima gražinti į Indiją. Aš e, noriu kreiptis į Jūs, kad profesoriui Singui ir kitiems žmonėms nebūtų įvykdyta mirties bausmė ir kad jų mirties bausmės e, bausmė būtų perkvalifikuota į kalėjimo iki gyvos galvos. Manau, kad e, artėjančios sukaktys būtų puikia proga dar kartą uh, reikalauti iš Indijos, kad valstybinė žudimo politika būtų panaikinta. Ačiū, ponas Vlasovič, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Muhammedas Afsal Guru buvo pasmerktas todėl, kad jis dalyvavo teroristų išpolyje prieš Indijos širdį. Devini žmonės to išpolio metu žuvo. Daug išpolių būta e, Indijoje ir visame pasaulyje. Ir pastarųjų dienų pavyzdys Londone rodo, kad tas teroras vis plinta. Dėl šios priežasties aš manau, kad Indija rodo, jog ji yra sąjungininkė kartu su ES kovojanti prieš terorizmą. Aš manau, jog turėtume paremti Indiją kovojant su terorizmu, kur ta kova panašu, kad pastaruoju metu tiesiog įsiplėtė ir prarado bet kokias ribas. E, pone Blasovič, ar priimsite klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą iš pono Poselto? Pone kolega, norėčiau jūsų paklausti, aš taip pat esu prieš terorizmą, tačiau esu ir prieš mirties bausmę. Ar jūs žinote, kad didžiausias 20-21 amžiaus europietis, Lenkijos popiežius Jonas Paulius II, iš esmės pasisakė prieš bet kokią mirties bausmę? Ačiū, ponia Vlasovič. Taip, ponia kolega, tačiau turiu pasakyti, kad didžioji dalis Lenkų e, reaguoja labai ryštingai tais atvejais, kai pasirodo, jog žmonės elgesi nežmoniškai, o ne pagal žmogaus prigimtį ir ne pagal žmogaus principus. Todėl tokiu būdu turime imtis netgi esminių kraštutinių priemonių kovodami prieš e, tokį nežmonišką elgesį. Ar priimsite dar vieną klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. E, Pone parlamento nary, ar jūs manote, kad mirties bausmė turėtų būti taikoma uh, E, teroristams vienaip, o e, žmonėms, kurie atlieka kitus nežmoniškus nusikaltimus, kurie nesusiję su terorizmu, neturėtų būti taikoma. Ar apskritai, ponia, manote, kad mirties bausmė turėtų būti taikoma ir teroristams, ir neteroristams? Ar manote, kad už žmogžudystės ir kankinimus Gvantame, Gvantaname prieš teroristus, taigi Ar jūs pateisinate tokį kalinių kankinimą vien dėl to, kad jie teroristai? Manau, kad mirties bausmė turėtų būti taikoma tais atvejais, kai žmonių nusikalstama veika yra niekaip nesusijusi su žmoniškuoju mentalitetu. Tuo tarpu, jeigu kalbame apie nekaltų žmonių nužudimą, aš esu prieš tai, kad būtų žudomi negimę vaikai ar būtų žudomi tie žmonės, kurie neturi būti nužudyti. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad mes, kaip Europos parlamentas, turime parodyti atitinkamą apdairumą, kalbėdami apie mirties bausmės vykdymą trečiosiuose šalyse. Ir tai taikytina dar labiau tokių šalių atžvilgių kaip kad Indija, kuri susiduria su rimta islamiškojo terorizmo problema. Sutinku su rekomendacija, teigiančia, kad Indija turėtų būti e, apdairi, taikydama mirties bausmę. Tačiau mes turėtume vengti e, teikdami, kad, pavyzdžiui, teroristai yra aukos. Ir čia mes kalbame apie išpolį, kuris sukėlė 12 mirčių. Tai turėtų būti paminėta penkių frakcijų jungtinėje rezoliucijoje. Avzal Gūrų ir pats pasisakė už mirties bausmę. Tačiau jis norėjo, kad ji būtų taikoma nekaltiems žmonėms, kurie iš vis nieko nepadarė. Turėkime tai omenyje. Ačiū. Toliau ponia Makovei vieną minutę. Aš smerkiu slaptą mirties bausmės įvykdymą. Ši bausmė ir būdas, kaip ji buvo įvykdyta ir laidotuvės niekam nežinant, yra smerktini. Ir tas kalėjimas, kuris įvykdė mirties bausmę, veikia nesažiningai. Be to, tai rėmėsi įstatymu dėl terorizmo grėsmės užkirtimo, o tai nesisijo su tarptautinė teisė. Tuo laikotarpiu e, buvo kovojama su mirties bausmių vykdymu. 150 valstybių jau panaikino mirties bausmę de jure arba de facto po to, kai buvo paskelbta keletas jungtinių tautų rezoliucijų šioje srityje. Taigi, raginu Indiją nevykdyti mirties bausmių niekam, vėl įvesti moratoriumą mirties bausmėms ir galiausiai uždrausti mirties bausmių vykdymą įstatymiškai. Ačiū. Pono Paleckio nėra, kitas pasisakantysis yra ponas Obermeier. Prašom. Ačiū, pana pirmininkė. Manau, kad keista, jog mes nors čia ir kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus Indijoje, tačiau nebus suteikta pasisakyti apie žmogaus teisų pažeidimus JAV. Keista tiesą pasakius. Iš pradžių noriu pasakyti, kad aš visiškai smerkiu Mumbajuje įvykdytus teroro aktus, tačiau vis dėlto e, Avzalo guru nu, e, egzekucijos atlikimas sukėlė naujus neramumus Kašmyro e, teritorijoje. Tuo tarpu Kašmyras yra teritorija, kur slepiasi ir daug teroristų. Aš norėčiau paskatinti pasvarstyti, ar tokia egzekucija atitinka induistinę filosofiją, ar iš tiesų tokiu būdu nesukūrėmos naujos, neižėpiamos naujos neramumų žiežirbos. Kalbant apie šį regioną, man atrodo, kad turime ieškoti dialogo, o e, pasmerkti bet kokį nesantaiko skatinimą. Ponas Prėda, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, turiu du pastebėjimus. Pirmiausia, tai yra antroji rezoliucija skirta mirties bausmės vykdymui Indijoje. Tai antroji rezoliucija, kurią mes svarstome šiuo klausimu šios kadencijos metu. Pirmojoje rezoliucijoje mes smerkė, smerkėme Singh, kurio malonės prašymas buvo atmestas šių metų kovo mėnesį. Dabar antrą kartą mes bandome pasiūsti Indijos valdžios institucijoms signalą. Mes norime, kad Indija matytų ES bendrą poziciją dėl mirties bausmės. Tai yra nežmoniška bausmė pažeidžianti žmogaus orumo principą. Antra, aš norėčiau užsiminti apie tuos protestus, kurie kilo po to, kai slapta buvo įvykdyta mirties bausmė apsaugurų. Visą tai pademonstravo, kokia tva, trapi yra taika Kašmyre. Ir visa tai vyksta tuo metu, kai Indija bando patobulinti savo santykius su kaimininėmis šalimis. Kašmyro destabilizavimas tikrai tam nepadės. Mes skatiname visas pusės bendradarbiauti ir ieškoti bendro sprendimo šiai problemai. Ačiū pirmininkas, dėkoju. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pirmiausia, ponia Hübner. Pone pirmininkė, eilinį kartą stebime neramius įvykius susijusius su tolerancijos toka. Ir todėl įvyko dar vienas konfliktas tarp Pakistano ir Indijos. Afzalo guru egzekucija, kuris dalyvavo teroristinėme išpolėje 2001 metais, iššokė protestų bangą, ypač Kašmyro srityje. Deja, Indijos valdžia nepasimoko iš praeities klaidų. Jau pats mirties bausmės įvykdymas yra žmogaus teisų paminimo pavyzdys. Deja, Indija rodo visiems signalą, kad visi. Pirmininkas prašo kalbėti lėčiau. To neturėtų būti, prisimenant, kad nuolat iškyla karų grėsmė. Tai Prašau kalbėti įprastiniu tempu ir kalbėkite lėčiau, jei įmanoma. Toliau ponas Repo. Arvoisa puhemies, tämä päätöslaute... Ačiū, ponė pirmininkė. Ši rezoliucija yra ypatingai svarbi, nes daugiau kaip 20 tūkstančių asmenų visame pasaulyje laukia mirties bausmės įvykdymo kalėjimuose. Mirties bausmė yra žiaurus, nežmoniškas, žiauri nežmoniška bausmė, kuri pažeidžia žmogaus orumą ir teisę į gyvybę. Tai yra nepakeičiamas veiksmas. Kalbant apie Avzalo gurų teismo procesą, Tai kelia labai daug abejonių. Kiekvienas apkaltintasis žmogus turi turėti teisę apsiginti. ES valstybės narės įsipareigojo panaikinti mirties bausmę visais atvejais, nes mirties bausmė prieštarauja ES vertybėms. ES valstybės narės laikosi ES žmogaus teisų hartijos ir niekas negali būti nuteistas mirties bausmiai. Tokia taisyklė reglamentuoja ES Užsienio politika, Europos išorės veiksmų tarnyba, ES atstovybė Indijoje ir visos valstybės narės turi kalbėti apie mirties bausmės įvykdymo uždraudimą, vedant dvi šalės dėrybas Indijoje. Su Indija ačiū. Kitas kalbėtos ponas Migalski. Dėkui, panie Pšenčionsui. Ačiū, pane pirmininkė. Nenorėčiau, kad šis vienetinis atvejis taptų ataka prieš Indiją viena vertus, o kita vertus proga um, kalbėti apie mirties bausmę apskritai. Ponas Preda kalbėjo apie tai, kad per keletą mėnesių jau antrą kartą mes labai griežtai smerkėme Indiją, kuri iš esmės yra viena didžiausių demokratinių šalių pasaulyje. Tai pirma pastaba. Turime pripažinti tai, kad ši šalis labai puoselėja demokratinės vertybės. Antra, lai šis klausimas netampa pretekstu vykdyti mirties bausmę, todėl kad mirties bausmės vykdymo klausimas yra filosofinis. Dalis valstybių pasisako už, net dalis iš mūsų yra šios mirties bausmės šalininkai. Reikia suvokti įvykius atitinkamai racionaliai. Mr. Garinger, will you accept... Pone e, Migaliski, ar jūs... Ne, pone Göringer e, nori paklausyti pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ačiū, ponia pirmininkė. Tikrai nėra taip, kad dalis iš mūsų yra, o už dalis iš mūsų prieš mirties bausmę. Stojimo Europos Sąjunga sąlyga buvo mirties bausmės netaikymas. Mes referendume nusprendėme, kad norime būti tokioje sąjungoje, kuri nepripažįsta mirties bausmės. Čia Europos parlamente ir Europos Sąjungoje mes nepripažįstame mirties bausmės. Tai yra barbariškas veiksmas. Deja, e, ponia parlamento narė, jūs turite pripažinti, kad aš esu mirties bausmės šalininkas. Ir žinau, kad Indija visai neketina įstoti į Europos Sąjungą. Tuo tarpu JAV, pavyzdžiui, yra taikoma mirties bausmė kaip viena geriausiai veikiančių, atgrasančių priemonių uh, nedaryti nusikalstamos veikos. Taigi Europa ir tūkstantis gyvena jau tūkstančius metų ir aš tikrai gerbiu jūsų poziciją. Aš suprantu, kad jums tai yra barbariškas veiksmas, tačiau aš prašau iš jūsų pripažinti vis dėlto, kad aš galiu būti kitos nuomonės ir kad mirties bausmė gali būti atgr... labiausiai efektyviai atgrasanti priemonė nedaryti žiaurių nusikaltimų. Labai ačiū. Toliau. Pone Sajad. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip Europos parlamentas mes norime ginti kiekvieno teisę į nešališką teismo procesą. Dauguma iš mūsų esame kategoriškai nusiteikę prieš mirties bausmes pono Afzalo gūrų atveju. Mes nepritarėme jo veiksmams, kurie nuvedė, padėjo vykdyti terorizmą. Tačiau pats mirties bausmės įvykdymas pažeidžia žmogaus teisę į gyvybę. Labai baisių būdų pono gūrų nužudimas gali padaryti įtaiko, įtakos taikos procesui Kašmyre ir dėl to žmonės gali labiau norėti dalyvauti smurtiniuose veiksmuose. Jau daugelį metų Indija susilaikė nuo tokių mirties bausmės vykdymų ir per pastaruosius keletą mėnesių ir vėl buvo panaikintas e, aštuonerius metus trukęs moratoriumas mirties bausmės vykdymui. Tai rodo, kad Indijoje labai smarkiai pablogėjo pastaruoju metu žmogaus teisų padėtis. Ačiū. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la représentante du cabinet, Madame. Euh, Pone komisijos nary, europarlamentarai, pono Avzalo Gūrų nužudimas e, šiuo metu vasario mėnesį demonstruoja pasibaisėtiną tendenciją Indijoje, kuomet mirties bausmės yra vykdomos slapta. Nekartosiu tų dalykų, kurie jau buvo pasakyti, tačiau kyla rimtų abejonių dėl na, pono gūrų e, teismo proceso nešališkumo. Jis neturėjo teisės į savo advokatą, jo šeima nebuvo informuota apie mirties bausmės jam įvykdymą, nebuvo pateiktas įsakymas vykdyti mirties bausmę, šeima nebuvo atiduotas jo kūnas palaidoti. Taigi buvo pažįsta visai eilė tarptautinių standartų Dėl to reikėtų labai plačiai pritarti šiam pasiūlymui dėl rezoliucijos. Ačiū toliau, ponė, ponas Romeva. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, čia mes susidurime ne su paprastu filosofiniu klausimu. Mirties bausmė yra negrįžtamas ir baisus mm, nubaudimas, kuris atima žmogaus teisę į gyvybę. Ir tai pažeidžia visus e, visuotinės žmogaus teisų e, deklaracijos e, punktus. Ir šiuo konkrečiu atveju, kurį nagrinėjame, mm, žmogaus teisų organizacijos kėlė rimtus klausimus dėl Azalo Gūrų e, teismo proceso sažiningumo. E, jis e, neturėjo teisinio atstovavimo teisme, o vėliau net nebuvo žinoma, kuomet buvo įvykdyta jo mirties bausmė. Jo šeima nebuvo informuota apie mirties bausmės vykdymą prieš mirties bausmės įvykdymą ir vėliau jiems nebuvo sugražintas jo kūnas. Dėl šių dalykų mes dar kartą kartuojame savo ilgalaikę poziciją dėl mirties bausmės visomis aplinkybėmis, kartoju, visomis aplinkybėmis ir dar kartą pabrėžiame, kad mirties bausmės panaikinimas prisideda prie žmogaus orumo užtikrinimo ir žmogaus teisių pagarbos. Ačiū, dėkoju. Ponas Romevo, ar jūs priimsite mėlyną kortelę iš pono Migalskio? Taip, pone Migalski, prašau. Dėkoju, panie pošlė. Labai ačiū, kolega, kad prieimėte klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą. Jūs esate teisus, kad nėra empirinių įrodymų tam, kad mirties bausmė labiausiai atgraso ar mažiau atgraso, todėl kad nėra laboratorinių sąlygų, kuriomis esant galėtume tai įrodyti. Tačiau, ar sutinkate su loginiu teiginiu, kad uh, E, didesnė bausmė atgraso labiau nei mažesnė bausmė. O jei taip, tai ar sutiksite su tuo, kad didžiausia bausmė, tai yra mirties bausmė, atgraso labiausiai? Ar sutiktumėte su tokiu loginiu išvedžiojimu? No, very simple answer. Ne, labai paprastas atsakymas. Pagrindinis klausimas yra e, susijęs su, su priemonės negrižtamumu. Nesvarbu, kokios būtų už to priežastis, tačiau priemonės negražinamumas yra svarbiausias čia dalykas. Pirmininkas, ponė Romėva, ar priimsite dar vieną klausimą iš ponios Morvai pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Prašom, ponė. ES kritikuoja rimtus žmogaus teisų pažeidimus baudžiamojo proceso metu ir aš sutinku su jumis negerai, kai yra pažeidžiamos e, teisės į gynybą. Jūs taip pat kritikuojate tai, kad yra pažeidžiamas žmogiškasis orumas kalėjimuose. Jungtinės valstijos taip pat tą daro. Nepaisant to, jūsų atstovaujama frakcija, žalieji, atstovaujami pono Tavareš, parengė pranešimą dėl žmogaus teisų padėties Vengrijoje. Ir jie nori tą pranešimą perduoti JAV vyriausybei. Kaip tai yra įmanoma? Kaip jūs ketinate tuos du požiūrius suderinti? Ačiū. Atsiprašau, bet aš manau, kad tai visiškai nėra susijęs su tuo klausimu, kurį mes čia svarstame, todėl neatsakysiu Jums jūsų klausimą. Pirmininkas, ačiū už atsakymą. Paskutinis pasisakantysis yra ponė Kretų. Ačiū. Pirmininkė, ne pirmą kartą mes svarstome būtinybę panaikinti mirties bausmės vykdymą Indijoje, taip pat ir kitose 40 šalių. Tokios pastangos turi būti dedamos, nes mirties bausmė pažeidžia žmonių teisę į gyvybę, ji neužkirta kelio nusikalstamumui, nėra geresnė už kitas bausmes. Daug valstybių de facto arba de jure yra uždraudusios mirties bausmės vykdymą ir tai kelia mums džiaugsmą. Tačiau pono Afsalo gurų e, nužudimas, mirties bausmės įvykdymas jam turėtų paskatinti mus kreiptis į Indiją, pareikalauti, kad būtų laikomas žmogaus teisų šioje šalyje. Apgailestauti tenka dėl to, kad šalyje, kuri taip sparčiai auga, yra vis dar daug tūkstančių kalinių, kurie laukia mirties bausmės įvykdymo. Todėl mes raginame Indijos valdžios institucijas atsisakyti mirties bausmės vykdymo ir panaikinti mirties bausmę. Pirmininkas, dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Oettinger, kad jis apibendrintų įvykusias diskusijas. Pone pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai, e, mes pritarėme jūsų susirūpinimui susijusiam su šiuo metu vasario 9 dieną atlikta mirties bausme ponui Avzalui Guru. Komisijos vyriausiai galiotinė Catherine Ashton iš karto po įvykio paskelbė savo pareiškimą, pabrėždama, kad ES bet kokiams aplinkybėms esant smerkia ir atmeta mirties bausmę. Ji pareikalavo iš Indijos e, dar kartą paskelbti mirties bausmės moratoriumą. Šis sprendimas dėl mirties bausmės atlikimo buvo antra, antrasis sprendimas padaryti mirties bausmę po to, kai aštuonerius metus nevy, nebuvo įvykdyta jokia mirties bausmė. Um, mirties bausmė buvo įvykdyta Aimalui Kasabui, kuris buvo nuteistas už savo vaidmenį 2008 metų e, teroro aktuose Mumbajuje. Taigi, aštuonerių metų e, pertrauka mirties bausmių vykdyme buvo padaryta, e, o po to mirties bausmė vėl pradėta daryti. Todėl e, Catherine Ashton išreiškė savo nuogastavimą, baimindamasi, kad gali būti atliktos ir kitos mirties bausmės. Mirties bausmės yra taikomos terori... žmonėms susijusiams su terorizmu, tačiau ir atlikusiems e, išprievartavimus arba žmogžudžiams. Europos parlamentas smerkia šiuos įvykius. Noriu priminti Devinderpal Zingbular atvejį. Jis jau dešimtį metų yra kalinamas, jis prašė malonės ir jo psichinė sveikata pastaruoju metu blogėja. Žinome, kad pilietinėje visuomenėje trūksta kriterijų, kuriais remiantis būtų žinoma, ar malonės prašymas bus patenkintas ar ne. Malonės prašymų atmetimas taip pat kelia nerimą. Mes Remiame Indiją jos kovoje su teroru ir nekartą pabrėžėme dėliui savo pasirengimą padėti spręsti šią problemą. Tačiau vis dėlto kova su teroru turi vykti gerbent teisinės valstybės principus ir užtikrinant žmogaus teisų laikymasi. Nereikėtų kovos su terorizmu sieti su mirties bausme kaip atgrastančią priemonę. Europos Sąjunga palaiko ryšius su Indijos institucijomis ir informuos jas apie Europos poziciją dėl mirties bausmės ir jo vykdymo. Mes tikimės, kad Indijos vyriausybė artimiausių metų numatys galimybę susitikti su ES atstovais, juo labiau, kad dialogo galimybė buvo nuolat nukeliama. Dėkoju už jūsų.